jak państwo wiecie pierwszym punktem dzisiejszego posiedzenia jest głosowanie nad balsavimas dėl skubių dėl prašymo taikyti skubos tvarką reglamentas 1234 pasiūlymas dėl tarybos reglamento tiksliau bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimas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 žuvininkystės ir žemės ūkio komitetų nuomonė. Pan De Castro. Panas De Castro, prašom. Panas pirmininkė, ponė komisarė, brangus kolegos, mes ir vėl diskutuojame apie krizę pieno sektoriuje Iš tiesų krizė labai dramatiška ir mes nuolatos esame tuo susirūpinę. Ir toliau e, protestuoja žemdirbiai, nes ne, jie netikri dėl ateities. Pra, parlamentas pri, priėmė rezoliuciją, kurioje atspindėjo mūsų pasiūlymus, o taip pat komisijos e, pasiūlymą atspindėjome e, dėl pieno, dėl e, pieno miltelių, dėl sviesto. Taip pat mes norėjome e, s, atitinkamus atitinkamas priemonės priimti dėl saugojimo. Priemonės nepakankamos ir dėl to mes turėtumėm nuspręsti, reikia ar nereikia skubių priemonių imtis mm, dėl to, kad būtų 146 straipsnis BRO sureguliuotas ir reikalingos reikalingos skubos priemonės, e, kurių turėtų imtis žemės ūkis, ne eidamas per e, parlamentą. Su ponia Fischerbal apie tai vakar buvo kalbama. Norėčiau komis, komiteto vardu komisariai padėkoti, kad atvyko į parlamentą po E, Luksemburgė vykusios Žemės ūkio tarybos. Iš tiesų e, mes matome, kaip su kokiu dideliu dėmesiu jį mus, e, jį mus vertina ir tai labai vertiname patys. E, labai daug buvo šnekama, kolegos labai daug kritikavo, buvo pabrėžta, kad komisija veikė, tačiau vėlavo ir komisija, e, ko gero, nesugebėjo susidoroti su ta krize, kuri mus ištiko. 146 straipsnis mm, trukdo parlamentui pilnai pasireikšti ir tada komisija jau turėtų numatyti daug didesnius fondus, kad galėtų susidoroti su krize. Tokie štai legalūs teisėti mūsų visų susirūpinimai. Tačiau, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad komisija padarė labai didelę pažangą ir komisija atsižvelgė į nuomonę, kuri buvo pareikšta parlamento. Komisija paaiškino, kaip ketina naudoti 280 milijonų eurų fondą. E, norėčiau pasakyti, kad bus e, šnekama ir apie 2010 metų biudžeto prieimimą, taip pat bus numatytos atitinkamos nu, priemonės sūriui. Ir kaip buvo mūsų rezoliucijoje parašyta, mes dabar nusprendėme dėl 15 milijonų eurų e, minimumo. Tačiau to dar nepakanka ir mes norėtumėm, norėtumėm kad būtų balsuojama už skubos procedūrą. Žemdirbiai laukia skubių atsakymų ir taip jau praradome labai daug laiko, turime imtis visos mums tenkančios atsakomybės, turime dar pagreitinti ritmą, kad su krize tvirtai pradėtumėm susidoroti. Brangus kolegos, imkime tos atsakomybės ir e, su Lisabonos sutartimi, ko gero, mes. E, susidorosime su tą krize, pademonstravę didesnį tvirtumą. Ačiū, brangus kolegos, ponai ir ponios. Tai yra balsavimas skubos tvarka, taigi pasisakymų laikas ribojamas iki trijų minučių. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ar dar kas nors norėtų pasireikšti, kas yra už arba prieš? Prašom pasisakyti. Ocean. Yes, please. Uh, pan jest Pan jest za czy przeciw? Jūs už ar prieš? You must explain. Ich spreche dagegen. Okay. Aš esu prieš. Yes. Herr, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, besprechen geht. Pirmininkė, poniai ir ponos, mes prieš tą skubos tvarką, tačiau ne dėl to, kad būtumėm prieš tas skubos priemonės, kurių reikėtų imtis. Mes tiesiog galvojame, kad komisija nesėmė tam tikrų veiksmų, ji negalėjo, nesugebėjo tų veiksmų imtis ir dabar, e, jeigu tų veiksmų būtų imtasi, krizė, krizė nebūtų taip aštriai ištikusi pieno sektoriaus. Komisija susiduria su didelėmis problemomis ir dėl to reikia suprasti, reikia suvokti, kad komisija E, didindama kvotas į krizę nereaguoja. Prieš keturias savaitės komisija mums sakė, kad problemų nėra, viskas turėtų tik tais gerėti ir gerėti, tiesiog reikia kantrybės iš mūsų pusės ir be, būtent komisijai buvo sakyta, kad komisija turi elgtis garbingai. E, taip kaip elgesi komisija, tai tikrai nieko gero. Vakar komisija negalėjo pasakyti, kaip tie papildomi kreditai turėtų būti skiriami, kalbama apie restruktūrizavimą, tačiau per pastarosius metus suvokiame, kad vis mažiau ir mažiau lieka pieno gamintojų. Buvo sakoma, kad reikia e, gamintojų organizaciją sustiprinti, tačiau taip nėra, reikia tiesiog sustiprinti e, importavimą, bet kaip stiprinti tuos gamintojus, kaip juos padaryti tvirtesnius e, didelių priekybos tinklų akivaizdoje. Todėl mes labai abejojame, kad komisija gali imtis rimtų veiksmų tą krizę išspręsdama. Mes norime, kad komisija mums paaiškintų, kaip ir su kuo ta, su ta krize ketina susidoroti. Mes kaip parlamentas labai ilgai kovojome, kad daugiau galių turėtumėm, ypatingai tokioje srityje kaip žemės ūkis. Ir dabar pirmas žingsnis, kurį, e, kurį einame e, po Lisabonos sutarties, tai kad mes tas teisės gražiname, tas išsikovotas teisės gražiname, mes turime tas teisės turėti, reikia diskutuoti, reikia tas, tomis teisėmis naudotis, reikia imtis atsakomybės ir reikia diskutuoti. Mes visi esame atsakingi, tačiau mes savo atsakomybės kaip parlamentarai perleisti negalime. Mes turime imtis atsakomybės, todėl reikia, kad labai rimtai ir tvariai galėtumėm padėti pieno gamintojams. Ačiū, sako pirmininkas. Ponas Desa 261, jo numeris. Ar jūs už, ar prieš? Prašom. Kolegin. Ačiū pirmininkė, kolegos. Veiksmai, kurių imasi komisija, tikrai netitinka visų mūsų pageidavimų ir norų pritariu tam, ką sakė ankstesni kalbėtojai. Tačiau šis pasiūlymas taikyti skubos tvarką, jeigu jam nepritarsime, tai jis pasiūs netinkamą signalą pieno sektoriaus ūkininkams, kurie laukia mūsų atsakymo. Todėl aš pasisakau už šį prašymą taikyti skubos tvarką. Per šią procedūrą mes galėsime pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų ir pagerinti dokumentą. Kaip sakė kolega, tikrai galime teikti pasiūlymus dėl pakeitimų tam, kad apribotumėm tam tikras teisės laiko prasme ir taip užtikrintumėm, kad komisija imtųsi būtinų veiksmų per atitinkamą laiką ir todėl raginu visus pritarti šiam dokumentui. Labai ačiū. Ponios ir ponai, vienas žmogus pasisakė už, kitas žmogus pasisakė prieš. Kaip jau minėjau, visų pasisakymo laikas yra ribojamas - trys minutės. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad balsuojame dėl skubos tvarkos, paprastas balsavimas, nevardinis. Kas už? Kas už? Kas prieš? Ačiū. Kas susilaiko? Ačiū. Projektas patvirtintas, nuspręsta dėl skubos tvarkos. Aš norėčiau priminti, kad balsavimai šio klausimu vyks ketvirtadienį ir pagal pasiūlymą, kuris buvo visai neseniai pateiktas, galima teikti pakeitimus iki rytojaus, tai yra iki trečiadienio. Labai prašau visų laikytis nustatytų terminų. Toliau norėčiau pasakyti, kad diskusijos vyks šį vakarą, primenu. Šią temą diskusijos vyks šį vakarą, taip pat pakeitimus galite teikti iki rytojaus 10 ryto. Pagal darbo tvarkę dabar komisijos ir tarybos pareiškimas dėl klimato kaitos ir besivystančių šalių. Žodžiu, klimato kaita ir besivystančios šalys Junktinių tautų klimato kaitos konferencijos vykstančios Kopenhagoje kontekste. Čia bus tarybos ir komisijos pareiškimai. Norėčiau paprašyti